przewodniczący! Good morning. Good morning. Ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Norėčiau pasveikinti visus atvykusius į mūsų posėdį. Na ir pradžioje turiu dvi liūdnas žinias paskelbti. Vakar Florencijoje buvo nušauti du žmonės. Panašu, kad tai buvo rasistinis išpolis. Tiesiog tie žmonės norėjo gyventi ir dirbti Europoje. Tai yra liūdnas incidentas, siaubingas incidentas ir mes turime pasitelkti visas pastangas kovoje su rasizmu ir ksenofobija.